liebe Kolleginnen und Kollegen, Pünktlichkeit. Mėly kolegos. Kągi mes dirbame čia mm, Belgijos karalystėje, kur punktualumas yra tik tai karalių dorybė, bet sveiki susirinkę vėl į mūsų posėdį mes nusprendėme atidėti balsavimą dėl kandidatų į audito rūmų narius, nes yra dar neišspręstų klausimų dėl to, ką kandidatai pasakė. Dėl, pavyzdžiui, parlamento sprendimo balsuojant ir paskui kandidato e, tolesnio sprendimo išlaikyti kandidatūrą ir mes tuo klausimu rašysime raštą tarybai, kad išsiaiškintumėm situaciją. Taigi dabar tęskime darbą pagal darbo tvarkę ir iš karto pereikime prie Lasandegar pranešimo. Tai yra 2012 metų 24 specialioji ataskaita dėl ES solidarumo fondo veiksmų reaguojant į 2009 metų žemės drebėjimą Brucose. bus keičiamasi nuomonėmis dėl šios specialiosios ataskaitos ir iš karto suteikiu žodį pranešėjų pana Sundegard. Tak, øh, formand. Det er jo en alvorlig øh, baggrund, der er for, for den øh, diskussion. Ačiū pirmininkė. Šių diskusijų bendras kontekstas yra tikrai liūdnas. 2009 um, metų balandžio 6 dieną įvyko žemės drebėjimas tame regione. 300 žmonių žuvo, dar daug sužeistų ir šimtai neteko pastogės. Stengdamasis padėti likviduoti padarinius. 2009 m. lapkričio mėnesį parlamentas nusprendė skirti 493 tūkstančius eurų iš solidarumo fondo. Tai yra didžiausia suma, kada nors skirta iš solidarumo fondo. Taigi, iš tikrųjų, tai aiškiai rodo, kokia rimta buvo situacija ten. Atsiprašau, 493,7 milijonai eurų buvo skirti ir tie pinigai e, turėjo būti panaudoti pagal taisyklės ir dabar tai reikia išsiaiškinti, tai pirmas tikslas. Antras tikslas yra išsiaiškinti, ar e, šios katastrofos aviloje aukos tikrai gavo pagalbos, ar tikrai buvo. Mm, už tuos pinigus gauta numatyta vertė, ar, ar vertai buvo panaudoti tie pinigai. Tai antras būtų klausimas šios ataskaitos. Atsakant į pirmą klausimą, reikia pasakyti, kad ne pirmą kartą čia mm, biudžeto kontrolės komitete mes kalbame šiais klausimais. Po to, kai mūsų komitetas lankėsi Akvilos mieste 2010 metais, mes komisijai uždavėme mm, daug neraminančių klausimų. Jau tuo met mums susidarė įspūdis, kad ne viskas gerai sekasi ir po to vizito parengtoje ataskaitoje mes pareikalavome, kad komisija, cituoju, atliktų solidarumo fondo ad hoc auditą ir įvertintų nedideliotinos pagalbos bei atstatymo išlaidų iš sutekėjų sudarytų sutarčių tvarkingumą. Citatus pabaiga. Taigi, po mūsų vizito į Akvilos miestą 2010 rudenį mes uždavėme ir tokį klausimą. Tikslas buvo išsiaiškinti, ar iš tikrųjų buvo laikomasi pagalbos teikimo pag su sąlygu ši pagalba turėjo būti panaudota laikinam būstui ir netidėliotinai pagalbai. Yes tai yra mm, patiems aktualiausiams gyventojų poreikiams patenkinti. Būtent netidėlėtinumas tos pagalbos akcentuotinas. Paminėčiau solidarumo fondo trečio mm, straipsnio 2b punktą, tai yra būtent netidėliotinos pagalbos ir būsto mm, finansavimas padedant nukėtėjusiesiems gyventojams. Taip pat, kas mus neramino, tai buvo tai, ar tikrai buvo pakankamai ir tinkamai mm, užtikrinta kontrolė, aiškinantis, ar nebuvo iškeltos kainos, išdidintos kainos ir iš tikrųjų, ar tie pinigai, kurie buvo skirti pagalbai, nenusėdo netinkamose kišenėse. Ir Labai svarbu, kad šiandien tie klausimai mm, būtų tinkamai aptarti po to, kai auditorumai pateikė savo specialią ataskaitą. Mm, Audito rūmo ataskaita yra slapta, jos negali cituoti, tai iš tikrųjų negali pasitarnauti mūsų turime mes specialią ataskaitą, kurią galime pasiremti ir galime tokiu būdu išanalizuoti konkrečius klausimus. Du dalykai yra toje ataskaitoje aptarti. Visų pirma, kad didelė dalis pagalbos buvo panaudota. Uh, mažesniam skaičiui nuolatinių būstų pasakyti, desniam skaičiui e, laikinų būstų pastatyti. Ir be to namų e, kaina yra didesnė nei rinkos vertė. E, kalbama netgi apie 158 procentus, kiek rinkos kaina yra viršita. Audito rūmo ataskaitą galima apibendrinti porą eilučių. Aš, aš būtent taip ir rezumuočiau. Italijos spaudoje mm, yra buvę tam tikrų nesusipratimų. Buvo pasakyta, kad tai yra mano skaičiai, 158 procentai, kad aš paskelbiau, kad tos lėšos buvo panaudotos nesilaikant taisyklių. Ne, iš tikrųjų, aš tik taip atsitavau audito rūmus. Tai jeigu reikia kažką kritikuoti, tai reikia kritikuoti audito rūmus. Tačiau iš tikrųjų tokia rezumė būtų puikiai apibendrinant auditorumų ataskaitą. Apie 30 procentų, tai yra 144 milijonai eurų iš tų lėšų, kurias buvo skirtas iš Europos solidarumo fondo, buvo skirtas finansuoti operacijoms, kurios tikrai galėjo būti finansuojamos pagal solidarumo fondo um, taisyklės. Pavyzdžiui, Kaza operacija netenkina e, specifinių sąlygų, kurios yra nurodytos reglamente dėl ES solidarumo fondo. Nors ir ta operacija buvo svarbi įvertinus to regiono gyventojų poreikius. Čia eina kalba apie mm, naujų nuolatinių būstų statymą, o ne laikinųjų būstų statymą. Kazai nukeliavo apie 70 procentų šio skirto finansavimo, tai yra apie 300 milijonų eurų apie 15 tūkstančių gyventojų būsto poreikiai galėjo būti patenkinti per kazą po šio žemės drebėjimo e, jiems netekus būsto. Tačiau iš tikrųjų ne, galima pasakyti, kad taip, tai atitiko gyventojų poreikius, tačiau pagal kazą pastatytas būstas buvo daug brangesnis nei, realus, nei realios būsto statymo išlaidos. Ir mm, nebuvo tokiu būdu iki galo atliepta mm, paliestų gyventojų poreikiams. Manau, kad čia tikrai reikia daugiau patikslinimų ir aš todėl siūlyčiau, kad mūsų komitetas paremtų auditorumų išvadą. Kaip aš jau sakiau, tai ne mano išvada, tai, tai ne mano parengta išvada, tai yra audito rūmų išvada. Toliau einam prie e, antro klausimo ar nukentėjusieji gavo pakankamai finansavimo iš solidarumo fondo, tai yra ar už tos pinigus gauta vertė buvo tinkama. Atsakymas yra ne. Įvertinus, kokios sumos buvo skirtos, buvo pastatyta pernelyg mažai būstų, pernelyg mažam nukentėjusiųjų skaičiui, nes statytas būstas buvo pernelyg brangus. Be to didelis skaičius pastatytų būstų buvo pastatyti mm, su didžiulėmis problemomis, kurios gali būti net įvertintos ir iš baudžiamo kaip nusikalstama veikla statybos rytyje ir praeitą sekmanį pirmanį lankiausi tame regione, kuris yra nukentėjęs nuo žemės drebėjimo. Ir žiūrėjau tuos FASA projekto būstus ir iš tikrųjų galbūt komisija galėtų pasakyti, ar iš tikrųjų buvo ta, tie būstai pastatyti finansuojant solidarumo fondo lėšomis. E, ten gal šimtui žmonių yra skirtas būstas, tačiau niekas ten negyvena, nes e, žmonės evokavo valdžią mm, tas būstas buvo pastatytas, bet paskui nustatyta, kad e, jis netitinka mm, sanitarijos normų, jame negalima gyventi. Ir, mm, ir, ir keliau šit, šitie klausimai į teismą ir greičiausiai viskas bus tuo išviešinta. Taigi, e, mane, galiu pasakyti, nustebino tai, kad komisija nesugebėjo įvertinti to, kas įvyko. Nesvarbu, išvada išlieka ta pati apgavome ES mokesčių mokėtojus. ES mokesčių mokėtojai skyrė pinigus tam, kas iki galo nebuvo įgyvendinta. O kas dar yra baisiau, um, Akvilos miesto gyventojai netekia būsto, nesulaukė pagalbos. Taigi, mm, iš tikrųjų, jie nesulaukė tos pagalbos, kuri turėjo atkeliauti iš ES ir buvo nuvilti, tai tikrai reikia kritikuoti tokią situaciją. Uh, Žinau, kad kai kurie kolegos norėtų, kad mano kritika būtų dar griežtesnė mm, ir komisijos atžvilgių taip pat, reikalaujant, kad Italijos valdžia gražintų tos pinigus. Aš suprantu kolegų reikalavimus, tačiau aš tengiuosi taip parengti savo dokumentą, kad būtų galima sulaukti kaip galima platesnio parlamentarų palaikymo dėl esminės kritikos. Bet aišku, aš mielai išklausysiu ir kitų pasiūlymų, galbūt kažkas nurodys ir mano padarytų gal yra kažkokių tai klaidų. Mm. Bet esmė auditorumo išvadų yra visiškai aiški. Um, Noriu padėkoti auditorumams už šią specialią ataskaitą, kuri buvo tikrai labai naudinga ir dabar lauksiu diskusijų. Dėkoju, ponė Sondergaard, už tai, kad pristatėte savo darbinį e, dokumento variantą. Taip pat norėčiau pasveikinti ir auditorumų narį, poną Itelę, kuris parengęs yra specialiai ataskaitą. Ir ponas Pupans taip pat yra atvykęs iš Europos komisijos. Jis yra generalinio direktoriaus pavaduotojas regioniniai plėtrai. Kas pasisakys pirmasis? E, trys parlamentarai nori pasisakyti. Ponas Rivelinį pirmasis. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tai yra išpolis prieš Italiją. Mūsų kolega surengė spaudos konferenciją prieš pristatydama savo pranešimą. Ir man atrodo, kad mes turime išanalizuoti tos dokumentus, kuriuos gavom iš audito rūmų ir komisijos. Ta turime padaryti pirmiausia. Na ir komisijos ataskaitoje Būtent pono Sodegard spaudos konferencijoje Europos komisija pasakė, kad Sondegard dokumentas yra klaidinantis, jis, jame nėra struktūros, tai yra bendrų pastabų apie bendras problemas atstatant būstus ir e, komentarai apie solidarumo fondo lėšų panaudojimą toks mišinys. Tiesiog komisija yra kaltinama dėl visko. Ponas Sondergaard, kiek žinau, kiek bent jau mane informavo, nesusitiko su jokiomis Italijos institucijomis, su tuo susijo, susijusiomis. Ir dalyvavo viešuosiuose klausimuose, kurie buvo surenkti birželio 26 dieną. Ten dalyvavo ponas Itelė, kuris šiandien yra atvykęs iš auditorumų rūmų ponas Popins iš Europos komisijos regioninių reikalų generalinio direktorato ir Abruci regiono tarybos pirmininkas, Lekvilos miesto meras, provincijos valdytojas, civilinės saugos departamento direktorius E, gaistrinės e, direktorius ir panašiai. Jeigu ponas, ponas Sodegardas būtų buvęs dalyvavęs tuose klausimuose, jis būtų galėjęs daug užduoti klausimų ir gauti paaiškinimų. Tačiau vietoj to jis pateikė informaciją, kurią mes dabar analizuosime, surengė spaudos konferenciją. Ir taip e, apšmeižė Italiją savo spaudos konferencijoje kai kurie baziniai dalykai, pagrindiniai dalykai jo pranešime. Štai yra kokie. Jis tvirtina, kad organizuoti nusikaltėlį buvo įsitraukę į būsto statymo darbus. Jis cituoja Olga Kasei, pareigūnę, kuri dirba kovos su mafija tarnyboje jis cituoja ją, ir po žemės drebėjimo atstatymo etape buvo pacituoti jo žodžiai. Aš esu EPP šešėlinis pranešėjas ir kai buvau paskirtas gegužė 16 dieną, iškart pirmiausia ir apsilankiau Akviloje, aplankiau prokuratūrą ir prokuratūros atstovas mane informavo, kad yra pavienių atvejų, tačiau nėra jokio sisteminio, jokių sisteminių nusikaltimų ir įstatymų pažeidimų. Provincijos valdytojas, su kuriuo aš vėliau susitikau, taip pat teigė, kad buvo laikomasi visų procedūrų, o daktaras Popins per klausimus uh, kurie buvo surengti birželio 26 dieną, irgi pareiškė, kad nebuvo nustatyta jokių sukčiavimo atvejų ir nebuvo pradėtos, iškeltos jokios bylos ir nieko nebuvo nustatyta, kad buvo į tai įsitraukę organizuoti nusikaltėliai. Ponas Odegard kalba apie tai, kad namai nėra laikini, bet e, nuolatiniai. O Lekvilos meras birželio 26 dieną tiesiog visus mus informavo, kad e, atstatymas, įstatymui prireiktų nuo 8 iki 12 metų pilnam atstatymui. O panas Odegard e, savo pranešime kalba apie 25 metų laikotarpį. Tai yra dvigubai prailgina tą laikotarpį. Visiškai netaip sakė meras. Taip pat jis teigia, kad visi namai buvo pastatyti taip, kad jie netitiko atitinkamų įstatymų ir nuostatų ir taisyklių. Nebuvo atlikta jokia, nebuvo atliktas joks ekspertų tikrinimas, tiesiog buvo atsižvelgta į nedidelį kiekį tų namų. 95 Kolkantemėse kaime, 25 žmonės kitame kaime, 15 žmonių trečiame kaime, iš viso 150 žmonių iš 8800, kurie prarado savo namus. Jis taip pat teigia, kad, kad visos gynybinės apsaugos sistemos netitinka taisyklių. Tačiau ekspertai e, mus informavo, kad tik 2,5 procento netitinka numatytų standartų reikalavimų. Taip, galbūt tie standartai tie renginiai turi būti pagerinti, tačiau teikti, kad visiškai niekas netitinka taisyklių ir reglamentų, aš manau, kad tai yra tiesos iškraipimas. Italijos valdžia pateikė savo atsakymus ir dėl daugelio kitų klausimų. Daugiau negu 12 milijonų projektų buvo surenkta Italijos valdžios institucijų. Taip pat kolega tvirtina, kad ES indėlis buvo daugiau nei įprasta, nei būtų įmanoma pateisinti. Bet jeigu ponas Ondegard galėtų paskaityti ataskaitą, sužinotų, kad 990 milijardų eurų iš viso buvo išleista padarinių likvidavimui. Taigi 60 milijonų tai visiškai atitinka subsidijų, subsidijoms taikomas taisyklės. Taip pat kolega neminėjo geografinių klimato sąlygų. Akvilos miestas yra vienas tų, kurį reikia iš, iš naujo atstatyti dabar. Taigi kalba eina apie milžiniškas sumas ir komisija tikrai įrodė, kad tos sumos pateisinamos. Taip pat jis teigia, kad per daug lėšų buvo skiriama plieninėms struktūroms, kitų tarpu buvo galima betoną naudoti, statant būstą, būstus. Tačiau jis neteigia, kad cementas netiko esant tenykštėms klimato ir geografinėms sąlygoms turėjo būti e, statomi kitokie, kitokia furnitūra, dėl to reikėjo splieno konstrukcijų. Taigi panas Onegart nepatikė jokių, jokios naujos informacijos, nepatikė jokių ekspertinių išvadų, iš vis net nėra jokių, tai žemė, jokių žemėlapių, jis tiesiog perskaitė komisijos ataskaitą, auditorumų ataskaitą. ataskaitą ir dalis ten pateiktos informacijos nėra teisinga. 2,5 procento tai juk nėra tiek daug. Taigi neįmanoma tvirtinti, kad viskas vyko taip jau neigiamai ir blogai. Kai aš buvau paskirtas pranešėjų nuo EPP frakcijos, gegužė 16 dieną, aš nusprendžiau susisiekti su visomis institucijomis, audito rūmais, prokuratūros departamentu Italijoje, gaisrinės tarnyba, miesto meru, regionės tarybos pirmininku, provincijos tarybos pirmininku. Bandžiau su visais susisiekti ir pakalbėti, tačiau dabar kilo skandalas ir žiniasklaida, aš, aišku, labai domisi visi pasaulio žurnalistai apie tai informavo, tačiau jie negavo uh, negavo tinkamo vertinimo apie tai, ką daro ES. Ir dabar štai susidurėme su tokia situacija. Taigi prieš teikiant tokius pareiškimus, atskleiskite savo ekspertinės ataskaitas, savo indėlį, savo darbą, nes tikrai negalite teikti, kad 154 piliečiai, kurie turėjo persikelti iš savo namų, dėl to tiesa, kad namai nebuvo tinkami, netitiko reikalavimų, tačiau tai yra labai nedaug lyginant su 80, daugiau kaip 88, atsiprašau, 48 tūkstančiais žmonių, kurie prarado savo namus. Taigi, ponė Sondegat, mes tikrai galime dirbti kartu iš vien, pa, pa, palyginti faktus ir medžiagą, nes jūsų, jeigu jūsų informacija grindžiama visiškai kitais faktais, mes kartu galime bandyti, bandyti atskleisti tiesą. Tačiau jeigu tai yra tik šie dokumentai ir daugiau ponas Sondegardas nieko neturi, uh, jeigu jis teisingai pasigilintų į tos dokumentus ir jų neignoruotų, pamatytų visiškai kitokią situaciją. O jis tiesiog įsivėlė į tą tyrimo darbą, kuris niekam nėra naudingas, nei akvilos gyventojams, nei visai Europos Sąjungai. Ačiū, ponas Gajeris, o po to Ehrenhauseris. Ačiū. Dėkoju ponui Sondegardui už parengtą darbinį dokumentą. Tai yra ta, ta tema, kuri labai sudomino mūsų komitetą, buvo siūstos delegacijos į tą vietą. Ir kalba eina apie išties nemenką pinigų sumą. Man šiek tiek neramu nes tos diskusijos gali pasidaryti perdėm ambicingos, atsiprašau, emocionalios ir mes nusigręšime nuo esminio klausimo. Buvo teigiančių, kad mes įžeidinėjame Italiją ir aš norėčiau mums visiems pasiūlyti netaip emocionaliai vertinti padėties. Mes kalbame apie darbinį dokumentą, paskutinėje jo dalyje yra pateikiamos rekomendacijos dėl to, ar galima būtų patvirtinti biudžeto įvykdymą ar ne, ir po to dėl to bus balsuojama, kai tam ateis tinkamas metas. Tačiau šis dokumentas, jo tikslas informuoti komitetą apie tai, kas buvo daroma su mokesčių mokėtojų pinigais. Ir tikrai niekas šiandien ketina išžydinėti valstybės narės. Jeigu tai būtų, tuomet šiame komitete būtų teigiama, kad galima įvardinti tuos blogiukus. Bet mes čia to neketiname daryti, mes tiesiog norime įvertinti tai, kas, kas tikrai įvyko toje situacijoje. Ponas Rivelinė teigia, kad šis pranešimas yra perdėtas. Aš tada siūlyčiau kažkaip, aš norėčiau apginti tą darbinį dokumentą. Mes klausėme Olafo, daug klausimų, bet atsakymų negavome. Tai nereiškia, kad Olafas iš tiesų nustatė sukčiavimo atvejus, ponė Rivelinė, tačiau jeigu viską vertintumėme pozityviai, gali būti taip, kad Olafas vis dar tyria situaciją. Ir jeigu Olafas būtų pasiekę sprendimą, tuomet ponas Sodegardas būtų tikrai tai atsižvelgęs. Netiesa, kad Olafas nerado jokių sukčiavimo atvejų, tiesiog Olafas dar nepadarė išvadų kurie šiuo atveju būtų labai svarbios. Kitaip tariant, yra valstybių narių, kur reikia labai atidžiai interpretuoti atitinkamų institucijų sprendimus. Aš pripažįstu, kad mes bandėme gauti vietos valdžios institucijų nuomonę. Tačiau kartais mums nepakanka tiesiog žinoti, ką apie tai mano vietos valdžios institucijos. Aš žinau, kad kalbant apie mafijos veiklą. Kartais gali būti įmonė bendrovė, kuri laimi konkursą ir tada labai prastai atlieka darbą. Taip į procesus įsitraukia organizuoti nusikaltėliai, apie tą ir kalbėjo ponas Odegard, yra buvo skirta pinigų suma ir tie pinigai nebuvo panaudoti pačiu efektyviausiu būdu. Ir daugelie kitų sričių mes turime kalbėti apie tai, kaip apie mafijozų veiklą tas tie, pasakytina apie daugelį kitų sričių ir nebūtinai čia yra toks vienintelis ir išskirtinis atvejis. Ir kokie yra komisijai dabar galimi variantai. Na, vienas iš jų yra pareikalauti, kad Olafas atliktų tyrimą. Ta panašu, kad Olafas ir daro. Taigi mes tiesiog palauksime, kokie bus jų kokie, kokios bus jų išvados, bet šiaip aš sveikinu šį dokumentą ir aš manau, kad išvados padarytos dokumente yra visiškai neperdėtos. tai nėra jau kažkoks tai teismas ir ponas Sondegardas neturi dabar kažkokių tai įrodymų pateikti. Ponas Sondegardo uždavinys yra parengti politinio pobūdžio pranešimą, tai jis ir padarė ir aš jį labai dėl to sveikinu. Ir ar jam pritars dauguma komitete, pažiūrėsime, kai reiks balsuoti dėl to tų lėšų panaudojimo įvykdymo. Ačiū, ponas Ehrenhauseris. Dankte. Labai ačiū. Dėkuoju pirmininkai. Tai, ką pasakė ponas Gairis, mano nuomonė atitinka maždaug tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš suprantu, kad ši tema yra gana emocinga, nes e, žemės drebėjimas yra didžiulė katastrofa. Aš suprantu, kodėl ponas Rivelinė e, emocingai pradėjo elgtis. E, E, kalbėdamas čia komitete. Manau, kad pono Söndergard e, dokumentas yra gerai subalansuotas ir jame yra traukti pagrindiniai kritikuojantieji momentai. Manau, kad e, ponas Rivelinė pagristai ponas Söndergard užsipuolė tokiu būdu, nes e, dabar matome tarsi tam tikrą tautų susikirtimą. Mes e, nebandome pasmerkti vienos ar kitos valstybės narės, mes bandome išsiaiškinti, kas įvyko ir nušviesti kai kuriuos įvykius. Būtent e, tą bando padaryti ponas Sondergaard. Galbūt jis nepakankamai gerai pristatė savo dokumentą. Ar jūs savo ataskaitoje kalbėjote audito rūmo ataskaitą? Nes audito rūmai būtent sakė, kad e, tie pastatai buvo nupirkti kaina, kuri 185 procentais virškio įprastą rinkos kainą. Ypač Kaza projektas neturėjo būti statomas taip, kaip jis buvo pastatytas. Ir būtent e, apie tai auditorumai savo pranešime labai aiškiai kalba. Ir ponas Sondergas savo darbinėme dokumente būtent apie tai kalbėjo. Negalima paprasčiausiai nustumti į šalį tokių dalykų, tarsi jie neegzistuotų. Jokių būdų mes čia nebandome apšmeišti Italijos. Bet aš norėčiau išskirti porą dalykų, kurie, mano nuomonė, turėtų būti įvertinti atskrai. Ypač, kai kalbame apie E, skubos tvarka suteikiamą gyvenamąjį būstą. Galbūt panas Sondergar galėtų pasakyti, kaip e, tas būstas būtų apibrieštas. E, mes kalbame apie nuomojamą būstą, iš kurio buvo gautos pajamos ir žinome, kad buvo nustatytos aiškios taisyklės tai nuomai. Ir iš karto daroma prielaida, kad viskas yra teisingai ir gerai padaryta. Ačiū toliau, ponė Greslė ir po to paprašysiu pono Italą ir Europos komisijos pasisakyti, nes e, klausimų atsakytinų yra pakankamai daug. Pone Greslė, labai ačiū. Norėčiau pridurti dar porą klausimų prie to, ką jau girdėjome. E, komisijos regionų generalinis direktoratas vasario 17 dieną 2012 metais atliko savo tyrimą Akvilos pietuose Tas e, direktorato atliktas auditas atskleidė visą eilę problemų viešųjų konkursų srityje. Mes žinome, kaip sudėtingai tokie procesai vyksta. Jeigu trečdalis e, viešųjų konkursų buvo problematiški, tai e, nebegalima reikalauti, kad būtų gražinti pinigai iš visų projektų. Pagrindinė problema čia buvo pastatų prasta kokybė. Auditorumai tokius dalykus nežiūrės. Ar Europos komisija negalėtų panagrinėti pastatų kokybės klausimo? Jeigu ne, galbūt e, galėtų tai padaryti kitaip. Norėčiau sužinoti, ar dokumente pateikti kaltinimai yra pagrysti ar ne. Toks būtų mano pirmasis klausimas. E, ar galima teikti, kad pastatai buvo pastatyti nepakankamai kokybiškai? Aš žinau, kad e, dėl to akviloje dar tebe diskutuojama. Antras dalykas. Darbinėme dokumente sakoma, kad kai kurios bendrovės dalyvausios viešuose konkursuose ir juos laimėjusios neturėjo vadinamojo sertifikato, e, kad jos nėra susijusios su mafija. Ir aš norėčiau paklausti dabar Europos komisijos, ar tas aspektas buvo svarbus kai buvo dalinami Europos mokesčių mokėtojų pinigai. Ar jūs e, e, tikrinote, kad e, ta, tos bendrovės neturi sertifikato, kad jos nėra susijusios su mafija? Gal Olafas čia atliks tokį tyrimą ir gal mes palauksime jų išvadų, todėl aš manau, kad per vieną artimiausių posėdžių reikėtų pasikviesti Olafą. Dar vienas dalykas, aš manau, kad reikėtų e, pagalvoti apie dar vieną aspektą. Aš pati esu buvusi Akviloje ir pagalvokim apie tai, kiek Italija pinigų gavo jau. Ankstesnėse diskusijose mes negalėjom niekaip sutarti, kiek pinigų pati Italija skiria Akvilai. Ir aš dabar norėčiau sužinoti, ar pažadai buvo patenkinti ar ne. Kadangi mūsų išvadose dabar yra ne viskas aišku, kai kurios iš išvadų, man atrodo, problematiškos, nes susidaro įspūdis,